Ona Plump informavo mane apie tai, kad ji išrinkta į Rumunijos vyriausybę, remiantis darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio pirmąją dalimi ir 4 straipsnio pirmą ketvirtą dalimi. E, nuo gegužės 7 dienos parlamente atsiranda laisva vieta. Noriu nuoširdžiai pasveikinti poną, ponę Rovaną Plump užėmus tokį postą. Gal kolega Svoboda galės perduoti linkėjimus kolegiai Plump. Balandžio 25 dieną